Ri, dopo. Buongiorno colleghe e colleghi, ha chiesto di... Labą dieną, mėlėjai kolegos, ponas Mauro nori pasisakyti. No, no, it's this one. this one. Grazie, signor Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbu pagal 163 mūsų taisyklių straipsnį. Vakar vakare Brazilijos aukščiausiasis teismas e, atmetė e, Batisti E, prašymą, kad, kad jis būtų perduotas kitiems e, ekstradicijos prašymą. Todėl aš norėčiau išreikšti savo apgailestavimą ir norą, kad mūsų Europos parlamento pirmininkas nusiųstų laišką atspindinti mūsų parlamento apgailestavimą. Laiškas turėtų būti adresuojamas Brazilijos valdžiai ir jame turėtų būti išreikšta mūsų užuojauta aukų šeimoms, kurios laukia 30 metų teisingumo. Grazie, grazie onorevole Mau. Ačiū, ačiū ponė Mauro. Prego i colleghi di astenersi da. Ačiū, kad šį klausimą išskyrėte. Gerbiamasis Borgėcijom. Baigiam šį klausimą pirmiau. Manau, kad visas parlamentas apgailėstauja dėl tokio sprendimo, jaučiame tam tikrą kartelį. Todėl aš galiu tik tai pakartoti tai, ką mūsų parlamentas jau yra labai aiškiai pasakęs. Mažiausiai du kartus, kaip jūs sakėte. Mes savo nepasitenkinimą e, perduosime laiške ir Brazilijos valdžios institucijoms. Pone Ronzulį. E- Ačiū. Tik porą sekundžių pakalbėsiu, nes noriu pasveikinti savo kolegę, kuri ką tik tapo mama. Noriu pasveikinti visas parlamento mamas ar būsimas mamas. Nes aš manau, kad tos moteris daro viską, ką gali, kad būtų ir geros mamos, ir geros parlamento narės. Labai gera matyti vilties ženklų plenarinių posėdžių salėje. Išklausykit manęs, tai yra labai svarbu. Stenkitės rimčiau vertinti mano pasisakymą. Kadangi pastarosiomis dienomis mm, turiu išreikšti nuogastavimą išgirdome tokių pasisakymų. Parlamentas ne vaikų namai, ne vaikų darželis ir nereikia čia daugiau mamų. Be to sakoma, kad parlamento nariams tai nėra naudinga. Turime stengti suderinti darbą ir motinystę, darbą ir šeimos gyvenimą. Todėl absurdiška girdėti tokius dalykus parlamente. Ypač, kai tai pasako moterys. Ačiū. Bene, procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Tuomet pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Prieš pradedant balsuoti, noriu kai ką Jums pranešti. Pirmasis e, pranešimas susijęs su raštiška deklaracija numeris 007 2011 metų, kurią pateikė ponas Papastamkos.